Colleagues, um, if you could please take your places. Kolegos, prašyčiau susėsti. Svarbiausia, kad kolegos iš Austrijos sėdėtų, jau būtų pasirengę posėdžiai. Taigi ačiū Jums visiems. Dar kartą dėkoju. Šiandien man didelė garbė Jums pristatyti Johaną Mikl Leitner. Ji yra Austrijos federalinė vidaus reikalų ministrė, taigi sveikinuosi atvykus Jums. E, šiais metais rugsėjo mėnesį Austrija ėmėsi labai įdomios iniciatyvos, siekdama kovoti su humanitarinė situacija prie ES sienų. Ir ta iniciatyva vadinosi Save Lives, išgelbėkime gyvybės. Taigi man didelė garbė pristatyti federalinę ministrę E, paprašėme juos pasidalyti mintimis apie šią Austrijos iniciatyvą ir atsakyti į Libę komiteto narių klausimus. E, taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad vyks e, Junktinių tautų HCR ministrų lygio konferencija dėl perkelimo ir reformų E, priimant pabėgėlius iš Sirijos. Ir šis renginys vyks Ženevoje 2014 m. gruodžio mėnesį. Jūs rasite šį dokumentą, kuris yra parengtas. E, ir per kitą e, susitikimą mes kreipsimės į komisiją ir paprašysime jų pristatyti ataskaitą dėl perkelimo forumo. Ir taip pat, o šiandien ministrės pristatoma iniciatyva mums labai įdomi, nes iš tikrųjų parlamente perkelimo klausimai yra labai svarbus. Mes kalbėjome apie prieglopščio dokumentų rinkinį. Mums labai svarbu žinoti apie jūsų patirtį, kokio, ko galima imtis ministrų lygmenių. Uh, Taigi tikrai būtų įdomu sužinoti apie jūsų e, patirtį Austrijoje. Taigi nuoširdžiausiai sveikinuosi su jumis mūsų komiteto posėdėje ir suteikiu jums žodį. Herzliche Begrüßung. Ich freue mich. Labai ačiū už šiltus pasveikinimo žodžius. Aš e, be galo laiminga, kad galiu dalyvauti lybė komiteto posėdėje nacionalinėme lygmenyje par, bendradarbiavimas su parlamentu yra be galo svarbus, tačiau bendru, e, svarbus ir su europinė lygiu, su europarlamentarais. Aš taip pat labai laiminga šiandieną galėdama Jums prisveikinti Austrijos, e, pa, pristatyti Austrijos iniciatyvą. Šiandieną susidūrėme su išskirtinė situacija ir kai susidūrėme su tokiamis situacijomis, e, atsakas turi būti greitas ir profesionalus. Jeigu pažiūrėsime į e, migrantų srautus, tai pamatysime, kad Sirijos kaimininės šalis iš tiesų situacijos nebevaldo. Ten yra didžiulis visko trūkumas. Žinoma, nepamirškime ir Šiaurės Afrikos, kur laukia labai daug migrantų, e, kada galės, kada galės pereiti per šią šalį. Taip pat yra ir Europos, e, Europos e, prieglopščio klausimas. Tas klausimas irgi yra labai sudėtingas beveik 90 procentų prašymų sprendžia e, valstybė, e, Europos Sąjunga ir tos šalys yra tiesiog perkrautos darbų, tikrai negali užsiimti tais e, pabėgėliais taip, kaip dėrėtų. Reikėtų dabar dviejų, dviejopų priemonių. Pirmiausia, reikėtų iniciatyvų, kuriomis būtų galima kovoti prieš nelegalią migraciją. Reikia taip pat kovoti su išnaudojimu, O kita vertus, reikia siūlyti teisėtus kelius um, e, prieglopščio prašytojams, kad jie galėtų legaliai pateikti savo prašymus. E, ta iniciatyva vadinasi Safe Life, Lives. E, Kitaip tariant, čia reikia pagal šią iniciatyvą sutikti tuos migrantus e, ten, kur jie atvyksta ir neperduoti jų e, priekeiviams žmonėmis. Mums tam reikalingi e, kompetentingi partneriai, o tie žmonės, kuriam reikalinga apsauga, turi būti priimami pagal europinę programą. Žinoma, reikia, kad e, visos valstybės narės dalyvautų šiame darbe ir jį palaikytų. Reikia atitinkamai paskirstyti, labai subalansuotai paskirstyti visą tenkančią naštą. Solidarumas tai yra vienas iš pagrindinių elementų, e, kuriais remiasi Europos Sąjunga. Aš manau, kad kai kalbame apie tokius klausimus kaip prieglopstis, migrantų srautai, tai e, yra tokie dalykai, kurie gali sugriauti Europą ir jeigu neieškosime e, bendro sprendimo, tai taip ir bus. Tikslas būtų e, duoti europinį atsaką, kad galėtumėm teikti pagalbą žmonėms, kurie, kuriems reikalinga pagalba. Kągi reikia daryti? Reikia, kad būtų nustatytas Europoje visoje lygus E, jų paskirstimas. Žinoma, tą paskirstimą e, reikia dar kažkaip tai apskaičiuoti, kad jis iš tiesų būtų lygus, bet tam reikia e, pasitelkti į pagalbą kitas, kitas organizacijas. Kitame etape reikia pasirūpinti tais žmonėmis, kuriems reikalinga pagalba, Žinoma, laikas mus spaudžia, nes matome, kokia yra politinė situacija e, tiek e, artimuosiuose rytuose, tiek e, visur kitur reikia ir profesionalumą, ir greičio. Parama reikalinga visuose lygmenyse ir valstybėse narėse, ir komisijoje, ir Europos parlamente. Todėl norėčiau kreiptis į Jūs, e, ragindama galvoti apie tokią paramą. Mes kaip politikai negalime nieko neveikti ir pasyviai žiūrėti, kaip e, vis daugiau ir daugiau žmonių papuola į priekeivių žmonėmis nagus. Mes matome per televiziją baisius vaizdus, tūkstančiai žmonių nuskesta viduržamio jūroje, Reikia e, rasti efektyvius būdus kovai su e, nelegalia migracija ir e, kažkaip reikia ieškoti teisinių kelių, kaip jie galėtų įsitvirtinti Europoje. Reikia mažinti įtampą E, prie išorės sienų, kad galėtumėm realiai padėti tiems žmonėms. Mūsų iniciatyva Gelbėkime gyvenimus susideda iš konkrečių pasiūlymų ir aš labai laiminga galėdama su komisaru šį projektą aptarti. šis pasiūlymas numato visų valstybių narių dalyvavimą ir vienodą paskirstimą remiantis solidarumo principu. Šio pasiūlymo dėka žmonės, kuriems reikalinga pagalba, jau nebeturi leistis e, pavojingais keliais per viduržėmio jūrą, Ne, dėka to pasiūlymo žmonės gali tikrai rasti saugesnių būdų ir kelių, o mes galime realiai kovoti prieš prekeivių žmonėmis. Šis pasiūlymas gali būti paremtas visų, ypatingai jeigu rasime, kaip viską teisingai ir lygiai pasidalinti visą tą tenkančią naštą. Jeigu yra noras, atsiras ir sprendimas. Aš labai laiminga galėdama pristatyti šią iniciatyvą ir galėdama apie ją padiskutuoti. Mes galime tą projektą ginti visais lygmenimis, kad galėtumėm rasti visiems tinkamą ir priimtiną E, gelbėjimo, tų žmonių gelbėjimo būdą. Ačiū, ponė ministrė. Buvo labai malonu e, išgirsti jūsų pristat, apie jūsų pristatomą prist, e, projektą ir taip pat apie e, įvairius ministrus ir institucijas, kurie, kurie e, prie to prisideda. Dabar pradedame diskusijas. Pradėsime nuo dviejų kolegų iš Austrijos ponas Becker, o tada ponė Vainarosa. Pirmiausia, ponas Becker. Dėkoju pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir už tai, kad suteikėte mums galimybę apsikeisti nuomonėmis. E, norėčiau komiteto pirmininkiai padėkoti, ponė ministrė, Brangus draugai, ačiū, kad suteikėte galimybę pristatyti šią iniciatyvą Europiniu lygmeniu. Kodėl? Ogi dėl to, kad mes, mums visiems ši problema rūpi ir mes galime tiesie čia iš esmės susitelkti. Mes kalbame apie solidarius veiksmus ir apie tai, kaip kovoti su nusikalstamumu. Mes norime ir vienoje, ir kitoje srityje pasirodyti aukštumoje. Savaime aišku, e, kad kai yra susiklošiusi tokia krizinė situacija, mes turime veikti ryštingai, mes turime būtinai pabandyti nutraukti tą nusikalstamą veiklą E, prekeivių žmonėmis nusikalstamą veiklą ir turime dėti visas pastangas, kad apsaugotume nuo to kenčiančius žmonės. Mūsų veikla šioje srityje turi būti pavyzdinė. Dar e, norėčiau pasakyti, kad e, šio komiteto darbai siejasi būtent su šia sritimi ir komitetas labai e, daug gali pagelbėti, kad iš tiesų viskas e, E, būtų e, įdėkta praktikoje. E, šiame projekte jau yra numatytas paskirstimo principas, jis yra labai svarbus ir tas paskirstimas, ypatingai kalbant apie legalią migraciją, yra vienas iš E, esminių dalykų. Taip pat jau reikia dabar pradėti galvoti apie kvotas, kurios bus suteiktos. Taip pat ministrė reikėtų pagalvoti apie štai tokį klausimą, apie Dublino sistemą ir apie tai, kaip taryba vertina tą, kas yra šiandieną pristatoma čia. Aš tikiuosi, kad komitetas iniciatyvą parems, kaip mes įpratę tą daryti, kadangi dažnai e, e, susilaukiame pritarimo tokiems projektams, kuriuos remia visos politinės frakcijos. Ačiū, sako pirmininkas. Benerusa. Dėkoju. Aš irgi norėčiau padėkoti Jums, e, ministrė, kad atvykote. Aš esu iš tų, kurie Jūs kritikuoja, mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo to, ką sakote jūs. Man susidaro toks įspūdis, kad šios vasaros diskusijos šiek tiek nusimušė, nes taip ir nepavyko uždaryti sienų. Tačiau bet kokiu atveju noriu Jūs patikinti, kad e, labai teigiamai žiūriu į Jūsų iniciatyvą, kadangi tai leis kažkokiu būdu išeiti iš to uždaro e, rato ir nusistuminėti e, ir leis nebenusistuminėti atsakomybės vieniems ant kitų. Leis išeiti iš tos e, aklavietės, kurioje esame jau daugelį metų. Iniciatyva svarbi dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, jis svarbi dėl to, kad ji susitelkia ties labai svarbiais klausimais. Jeigu jau žmogus papuolė į ES teritoriją, jis gali pateikti e, prieglopšio prašymą. Dėl to e, žmonės ir plaukia tais pavojingais keliais per viduržėmio jūrą. E, o aš manau, kad reikėtų kažkaip tai peržiūrėti tokią procedūrą ir tokias galimybės. Reikėtų E, reikėtų kažkaip e, padaryti taip, kad tas patekimas į ES nebūtų sutelktas vien tik tais tuose taškuose. E, reikėtų pagalvoti, kaip padaryti taip, kad kai kuriuose šalyse ambasados įsitrauktų į tą darbą. Austrijoje, pavyzdžiui, užsienio ambasados gali, galėtų ne tik e, vizas teikti, bet ir nagrinėti prieglopščio klausimus. Visa tai irgi galėtų prisidėti prie kovos su priekeiviai žmonėmis. Tai mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi e, šiaip, e, tačiau viskas yra nukreipta teisinga linkme dėl paskirstimo yra labai svarbu. Reikėtų kažkaip pagalvoti apie lygų e, migrantų paskirstimą visoje Europos Sąjungoje. E, vakar apie tai šiek tiek jau šnekėjome. E, žinoma, e, svarstant šį klausimą nereikėtų pamiršti tokio aspekto kaip šeimų susijungimas, tačiau bet kokiu atveju ta našta turi tekti lygiomis dalimis visoms valstybėms narėms. Dar norėčiau, kad e, pagalvotume, ar nėra kokios nors alternatyvos Dublino sutarčiai, nes juk e, tai yra tokia sutartis, kuri na, nefunkcionuoja. Sistemoje yra labai daug trūkumų ir tenka su jais taikytis. Šiaip ar taip noriu Jums padėkoti. E, labai gerai, kad darome tai, ką darome. Demokratijoje taip ir turi būti. Mm, Dėkuoju už tą paskutinę pastabą. Cecilija Vikstrom, prašau. Ačiū pirmininkė. Ir norėčiau kreiptis į ponę ministrę, ponę Mikil Leitner. Dėkuoju Jums aš štai, kad Jūs uh, pas mus atvykote, pristatėte šią svarbę iniciatyvą. Mums visuomet yra svarbu įsiklausyti į kitų nuomonę ir sužinoti apie pažangiausią praktiką tiek valstybės narėse, tiek išgirsti apie tai iš įvairių ekspertų. Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie tai, kad migrantų padėtis labai dažnai yra baisi, jie ne, tiesiog neturi kitos padėties ir jie privalo kliautis priekeiviais duomenimis tam, kad galėtų patekti Europos Sąjungą, nes teisėtų būdų dėja nėra labai daug. Ir tol, kol situacija nesikeis, situacija viduržėmio jūros regione nesikeis. Todėl man yra malonu išgirsti apie šią jūsų pateiktą iniciatyvą, sukurtą Austrijoje. Aš manau, kad ES ir valstybės narės uh, yra atsakingos už tai, kas vyksta ir žiūriuosi, kad jūs kalbėjote apie bendrą asmenų perkelimo e, programą, kurią galima būtų vykdyti ES, bendradarbiaujant su e, jungtinių tautų e, pabėgių klausimų vyriausiųjų komisarų. Mes žinome, kad šiandien tik kelios valstybės narės dalyvauja perkelimo programoje Ir kai kurios šalis per tą programą priima tik mažiau nei šimtą asmenų. Taigi globaliame kontekste tai tikrai yra labai nedideli skaičiai. Ir manau, kad mes galime dirbti kur kas geriau. Ir tai kartu su, o, stiprinti solidarumą tarp valstybių narių ir e, skatinti jas geriau e, dalintis tenkančią naštą. 2013 metais tik tai trys valstybės narės priėmė 57 procentus visų prašymų dėl prieglopšio. Taigi akivaizdu, kad čia daug dar ką galima būtų e, gerinti. Galima pagalvoti apie įvairius pabėgėlių skirstimo, paskirstimo modelius, gal net ir apie kvotas. Ir galima būtų jas nustatant atsižvelgti į e, E, šalies e, teritorijos dydį, į BVP ir į kitus e, dalykus. Pavyzdžiui, tuos, kurie yra susijęs su gyvenimo kokybė, tai yra galimybė susijungti su šeimos nariais, kalba ir kitus dalykus. Jei į šiuos kiekybinius rodiklius neatsižvelgsime, tuomet migrantams bus sunku integruotis į bendruomenę. Ir manau, kad mums perskirstimo sistemos reikia, tačiau negalima versti konkrečių asmenų būtinai persikelti kažkokią kitą šalį. Kaip Jums atrodo, ar tokia paskirstimo sistema turėtų būti privaloma e, migrantui, ar jisai turėtų galimybę pasirinkti? Kaip Jums atrodo, ar reikia atsižvengti į gyvenimo kokybę įtakojančius veiksnius? Uh, ir kaip galima būtų paraginti valstybės narės prisimti joms tenkančią atsakomybę. Ir e, antras dalykas, kaip taryba sureagavo jūsų pasiūlymą, kokia buvo kitų valstybių narių reakcija, ar valstybės narės buvo pasiruošusios e, įgyvendinti jūsų pasiūlymus. Aš turiu atvirai jums pasakyti, kad e, šiame komitete mes dažnai pageidaujame, labai dažnai norėtumėme sužinoti, apie ką kalba tarybos nariai. Ir trečias dalykas. Ar jums yra žinoma kas nors apie komisijos norą ir gebėjimą parengti bandomąjį projektą, kuris apimtų jūsų minėtus elementus. Ir galbūt jūs nežinote, kada tai galėtų įvykti. Dėkoju, Sisilė. Ministrė, nebejoju, jūs Ko gero, pasakysite mums viską, ką manote apie savo kolegas. Čia bandžiau taip pajokauti. Jūs matote, kad klausimai yra labai konkretus ir jau vien tie klausimai rodo, kad mums labai svarbu yra išgirsti apie konkrečius pavyzdžius. Tomas, Tomas Čizovski, prašau. Dėkoju, ponė ministrė, už e, jūsų analizę. Ačiū už jūsų iniciatyvą, kurią pristatėte šiandieną. Aš turiu pastebėti, kad e, priešingai negu kolegos esu prieš šią iniciatyvą už tai, kad manau, jog ji kelia labai nemažai problemų. Manau, kad nacionalistinių partijų atstovai ir kitų frakcijų e, atstovai turi labai aiškę poziciją šiuo klausimu. Pavyzdžiui, Prancūzijoje kvotų sistemos Na, kitaip tariant, tai nėra klausimas, kuriam visi vienbalsiai pritarė. Sureaguoti šiuo atveju man labai svarbu. Būtinai noriu pasakyti, jog Austrijai pritariu. Labai gerai, kad keliate šį klausimą. Vienas iš klausimų, kuris uh, nulatos kyla yra štai toks. Jei užsienietis ne, nedalyvauja visiškai prieglapščio suteikimo sistemoje, procedūroje, kur jį galima gražinti. Kitas klausimas yra susijęs su kvotomis. Čekijoje mes neturime didelių problemų priimant migrantus. Bet kas atsitiks po po to, kaip jie integruosis į e, čekų bendruomenę, ar jie išmoks e, čekiškai. Paklausykite, kaip pirmininkas, pavyzdžiui, e, iškraipo mano pavardę. Išmokti kalbėti čekų kalbą nėra lengva, tai yra viena sudėtingiausių pasaulio kalbų. Ar galima tikėtis, kad pas mus atvažiuos migrantais, kurie moka čekiškai? Tai yra labai uh, E, konkretus pavyzdys. Taip, gal ukrainiečiams, slovakams, jiems gal ir lengviau bus e, integruoti žmonės iš e, slaviškų kraštų, bet kitur. Bet kitur žmonėms bus tikrai sunku. Jūs galite praleisti visą dieną su manimi mano šalyje. Aš lankiausi įvairiuose užsieniečių prieimimo centruose, mačiau įvairius migrantus pas mus atvykusius ir aš matau, kad jiems labai sunku yra integruotis, nes e, čekų kalba nėra anglų ar vokiečių kalba. Ir tai yra didžiulė problema. Yra dar vienas klausimas. Galbūt mums reikėtų pagalvoti štai apie ką. Gal reikėtų taikyti savanoriškas schemas, kurios leistų kiekvienai valstybei nariai nuspręsti, kiek prieglopšio prašytojų priimti. Man yra tekę dalyvauti konferencijoje Italijoje ir tenai kai kas kalbėjo, pavyzdžiui, apie tai, kad kvotų šiuo metu nereikia. Tai buvo kolegos iš Sicilijos Kolegos iš Sicilijos e, mums patikė visiškai kitokius skaičius. Pavyzdžiui, e, kai kur yra paminėta, kad atvyksta šimtai imigrantų, nors mes žinome, kad tai yra tik tai kelios dešimtys. Ir dar vienas klausimas, kas finansuos tą programą? Tai yra keli klausimai, atsakymai, kuriuos man kol kas nėra žinomi. Aš norėčiau taip pat optimistiškai kalbėti kaip ir ponas Bekeris, bet aš turiu per daug klausimų ir jokių atsakymų. Dėkuoju. Poniai Helge Stevens, prašau. Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Dėkuoju. Dit initiatief. Dėkuoju. Man pasirodė, kad šios iniciatyvos tikslas yra užsieniečių perkelimas ar persikelimas. Taip, be abejo, tokios iniciatyvos turėtų būti skirtos tam, kad galėtume padėti žmonėms, kurie pas mus atvyksta ir kuriems reikia pagalbos. Bet konkrečiai, kaip jūs ją gyvendinsite? Paprastai Paprastai prieglopšio prašymai yra tvarkomi pagal Dublino e, sistemą. Tai reiškia, kad e, tie prašymai nagrinėjami toje šalyje, į kurią jisai atvyko. Bet jei kyla kokio neaiškumo, aš nelabai supratau, kaip jūs spręsite, kuri šalis buvo pirmoji priimančioji šalis. Dėkuoju. Okay, colleagues, I think... Na kągi, kolegos, man atrodo, kad Visi jau uždavė savo klausimus. Pone ministrė, ar jūs jau pasiruošusi? Klausimų yra nemažai ir jie gan išsamus. Prašau. Entschuldigen. Äh, ja, ich bin bereit, den Taip aš e, esu pasirengusi atsakyti į visus užduotus klausimus. Iššūkis ne tik dėl pačios idėjos, šiaip ir pilna įvairių detalių, dėl kurių e, galima sakyti, kad tai iššūkis. Kokiam lygiu gali būti įgyvendintas tas projektas, kaip jį įgyvendinti ir panašiai. E, Kaip sakė kolega iš e, Junktinės karalystės, reikėtų nepamiršti, kokia beviltiška situacija yra susiklilošiusi tose šalyse, iš kur bėga žmonės. Tikrai jie bėga ne šiaip savo, jie yra persekiojami, jie bijo būti už, nužudyti, išprievartauti. Ir aš manau, kad ši iniciatyva turi būti grindžiama solidarumu, bendradarbiavimu su trečiosiomis valstybėmis reikia aktyviai dirbti ir tą migraciją nukreipti tam tikrų kelių. Ir tas mm, projektas Safe Life atskiria, kas yra legali migracija ir kas yra nelegali migracija. Mūsų išorės sienos turi būti apsaugotos. Logiškai galvojant, gali atsitikti ir taip, kad bus, bus gražinami tie žmonės. Man užduodami klausimai, kaip tai gali konkrečiai vyksti, vykti. E, mes kalbėjome apie tam tikras procedūras, kurios gali būti įgyvendinamos per, per ambasadas. Reikia trečiosiose valstybėse kreiptis į profesionalus Reikia kreiptis į jungtinių tautų žmogaus teisų komisarą, e, reikia paskirstyti tuos visus žmonės po visas 28 valstybės. O po to, kai jau jie bus paskirstyti, Tose 28 valstybėse jie bus priimti ir sprendžiamas jų prieglopščio klausimas. Žinoma, galima tada galvoti apie e, kažkokias laikinas, laikinų situacijų sprendimus. Žmonės gali atvykti į Europą ir ten tiesiogiai pateikti prašymą, tačiau e, didelė dalis prašymų turi būti E, pateikiami e, jų kilmė šalyse per žmogaus teisų komisarą. O mes jau tada turėtumėm ieškoti teisėtų, teisiškų ir saugių kelių, bei pasiūlyti tuos kelius imigrantams, kad e, jiems nereikėtų leistis tokiais pavojingais būdais į kelionę ir rizikuoti papulti į prekeivių žmonėmis nagus. Žinoma, būtų toks galutinis sprendimas, tačiau iki jo prieinant reikės dar kažkokiu tai tarpinių stotelių. E, šis pradinis projektas bus e, labai remiamas savanorių. Aš puikiai pažįstu Čekijos, e, tai yra kaimininės mūsų šalies pasienio regioną, puikiai žinau, kokia situacija ten ir galiu pasakyti, kad e, tūkstančių gyventojų Australijoje tenka du prieglopščio prašytojai, o Čeki, e, Vokietijoje tai yra, o Čekijoje 0,2. Aš manau, kad tiek Austrijoje, tiek e, Čekijoje pabėgėlių situacija daugmaž vienoda. Ir e, reikia, kad sprendžiant tą klausimą būtų pagalvota apie tas šalis, kuriuose pabėgėlių koncentracija maža ir tą situaciją šiek tiek padidinti. Savaime suprantama, sprendžiant šį klausimą reikės galvoti apie pabėgėlių integraciją. Jeigu pabėgėlių gimtosiose šalyse vėl įsivyrautų tvarka, žinoma, didelė dalis norėtų grįžti atgal. Tačiau dalis jų norės pasilikti. Pavyzdžiui, Sirijos piliečiai, e, kurie dabar bėga nuo kalno, tai tie, kurie norės pasilikti, e, jie turės pas mus integruotis. Jie turi pademonstruoti, kad jie nori integruotis, pavyzdžiui, išmokti kalbą. Taigi integravimo priemonės turi būti numatytos, bet e, tiems emigrantams turi būti tos priemonės priimtinos ir jie turi jų norėti. Kalbos išmokimas yra vienas iš puikių įrodymų, kad jie nori integruotis. Ir šiaip e, aš dėl migrantų esu įsitikinęs, bent jau dėl daugumos jų, kad čekų kalbą tikrai norės išmokti ir išmoks. Sprendim, e, spręsti problemą reikia visos Europos mastu, reikia, kad būtų nustatytos kvotos ir tų kvotų privalomai laikytųsi visos valstybės narės. Jeigu mums pavyks susitarti dėl bendros prieglopščio sistemos, reikia, kad kiekviena valstybė narė prisijimtų įsipareigojimus ir kad būtų įvestos privalomos kvotos. Austrijoje taip pat turime nacionalinių problemų. Ir tos problemos labai panašios į europines. Kai kuriuose žemėse Austrijoje kvotos yra iš, e, išpildomos, kitose ne. Solidarumas irgi nebūtinai gerai subalansuotas būna, nes kai kurioms valstybėms tenka 80 procentų krūvio. Todėl Ši iniciatyva pasitelkusi pagalba trečia šalis galėtų būti labai neblogas sprendimo būdas. Labai svarbu paskirstyti pabėgėlius visose valstybėse narėse. O valstybės narės, aišku, turi sudalyvauti pas, kvotų paskirstymė. Situacija sunki, nes žmonės bėga nuo karo, nuo terorizmo, todėl labai būtų gerai, jeigu pademonstruotumėm bendrą e, solidarumą. Dėl paskirstimo. Čia yra diskusijų objektas, nes yra toks, tokie faktoriai kaip valstybių teritorija, e, gyventojų skaičius ir panašiai reikėtų rasti kažkokį būdą, kaip tikrai po lygiai paskirstyti tuos piliečius. Tačiau reikėtų uh, dabar gauti principinį pritarimą, kad tos iniciatyvos iš tiesų reikia. Reikia, kad Europa, Europai pasisektų, o tam, kad jinai pasisektų, mes negalime leisti pralaimėti savo. Visi turi prisidėti prie sėkmės. Aš girdėjau vieną klausimą susijusi su Dublinu. Taip, jeigu sistema veiks, tai manyčiau, kad e, viename iš galutinių etapų Dublino galima būtų atsisakyti. O galbūt Dubliną reikės iš, e, e, palikti, bet padaryti kai kuriuos pakeitimus toje sutartyje O galų gale, kai numatysime valstybėms teisingas ir proporcingas kvotas bei visų, visi kvotų laikysis, tai tada gal to Dublino ir nebūtinai reikės. Tačiau manau, kad jeigu tokia situacija ir bus, tai ji bus, e, e, bus e, viename iš paskutinių etapų. Aš tikrai noriu, kad sistema veiktų. Ačiū Jums už progą pristatyti šį projektą parlamentarams. Labai prašau papasakoti apie jį savo kolegoms, kad mes galėtumėm tą, tą projektą kaip galima greičiau įgyvendinti. Um, dėkoju ministrė ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs išsamei atsakėte visus klausimus. gal mane baudžia už tai, kad, už tai, kad aš neteisingai tariu pavardės, nežinau, bet, bet kažkokia kita kalba buvo transliuojama mano ausinės. Jūs savo pasisakymę pasakėte, kad būtų puiku, jei mes Europoje turėtume gerai funkcionuojančią, veikiančią prieklopšio sistemą. Mes nemažai dirbame šiame komitete Ir esame labai susirūpinę, kad valstybės narės labai dažnai ne viską tinkamai gyvendina. Jūs pateikite savo iniciatyvą ir jūs yra skirta tam, kad būtų ištaisyti dabartinės sistemos trūkumai. Tačiau labai dažnai mūsų veiksmus riboja tai, kad valstybės narės nesima atsakomybės. Pone Vikstrom, kalbėjo, pažiūrėjau, apie tai, kad mes matome, kad migrantai yra paskirstomi labai vienodai. Taigi jūsų pasisakymas buvo ne tik įdomus, bet jisai ir visiškai atitinka mūsų politinę darbo tvarkę. Kuo daugiau kontaktų su taryba šiuo klausimu turėsime, tuo bus geriau. Nes, kaip žinia, būtent taryba griežia pirmuoju smūku, kai kalbame apie prieglopstį. Puikus pasiūlymai būtų puiku, jeigu jie būtų gyventinti. Labai įdomu buvo išgirsti apie juos. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote į Europos parlamentą ir jūs sakėte, kad norėtumėte, kad mes paskleistume žinę apie šią iniciatyvą ir galiu jūs patikinti, kad tą ir darysime. Taigi savo ir kolegų vardu dėkoju jums ir kolegos dėkoju ir jums. Man buvo labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje. Dėkoju.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 Colleagues, we can, we can in fact... Gerbėjai kolegos, mes galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, nes panašu, kad visi susirinko. Taigi, kolegos, būtų iš tikrųjų yra puiku, kad ketvirtadienį po pietų susirinko tiek kolegų. Dabar periname prie Frontex klausimo. Jei jūs esate pasiruošę. Gerai? Na kągi, kolegos, galime perėti prie 20 darbo atvarkės punkto. Aš suprantu, kad ir kolegos, ir sekretoriato darbuotojai, ko gero norėtų, kad namo galėtų grįžti ne per vėlai ketvirtadienį. Taigi dabar kalbėsime apie Frontex. Kėsimės nuomonėmis su Frontex vykdomuoju direktoriumi. Man atrodo, kad jisai jau yra pakeliui, ar ne?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 I'm doing that. So colleagues, uh... Tai kągi, kolegos, be abejo, Frontex veikla mus labai domina ir ponui Legery jau sakiau, kad nagrinėsime šį klausimą ketvirtadienį po pietų. Ir džiugiuosi, kad kolegos, kaip visada, atėjo į šį komiteto posėdį, dėkoju Jums už tai. Praeitą savaitę, tai yra lapkričio 26 dieną, remiantis komisijos pasiūlymų, Frontexo e, valdančioji taryba išsirinko pono Fabrys Legery e, kandidatu į vykdomo, direktorių, vykdomo direktorius pareigoms eiti. Taigi, atsižvelgdami tai, kad ateityje mums teks bendradarbiauti su direktoriumi, mes pakvietėme jį atvykti į mūsų uh, komiteto posėdį, bet to skelbiant apie e, tai, kad e, šios, e, šios skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti, buvo pasakyta, kad prieš paskirimą kandidatas, kurį išrinks valdančiojo taryba, gali būti pakviestas į kompetentingą Europos parlamento komitetą ar komitetus tam, kad atsakytų į komitetų narių klausimas. klausimus. Ir po to Europos parlamentas gali patvirtinti savo nuomonę, kurioje jis gali išsakyti nuomonę dėl kandidato. Taigi, ponė Legeri, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, gerbėmėjai ponai ir ponios. Šiandien man yra didelė garbė dalyvauti Lybė komiteto kvietimu jūsų posėdėje, tam, kad čia, Europos parlamente, aš galėčiau pasidalinti savo mintimis, po to, kai mane paskiri kandidatų vykdomo direktoriaus pareigoms užimti. Aš manau, kad šiandien yra puikia proga su jumis susipažinti pirmą kartą, su jumis pabendrauti. Puikiai suprantu, kad Europos parlamentas ir ypatingai Lybė komitetas – labai aktyviai dirba teisingumo, e, saugumo, migracijos ir sienų kontrolės sritise. Aš puikiai žinau, kad Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį priimant e, šios srities teisės aktus ir taip pat žinau, kad Europos parlamentas taip pat e, turi svarbu vaidmenį sprendžiant biudžeto klausimus, bet to jisai taip pat yra būtinas užtikrinant ES institucijų demokratinę kontrolę ir priežiūrę. Todėl jei aš būsiu paskirtas Frontex vykdomuoju direktoriumi, aš norėsiu palaikyti nuolatinį ryšį su Libi komiteto nariais. Jums leidus, aš norėčiau trumpai prisistatyti o po to papasakosiu Jums apie tai, su kokiais iššūkiais e, ir užduotimis susiduria Frontex e, dabar ir ko galime tikėtis ateityje. Kaip Jūs tikriausiai yra žinoma, aš 18 metų jau e, dirbau Prancūzijos valstybės tarnyboje ir 3, 3 metus dirbau Europos komisijoje ir porą metų dirbau taip pat diplomatinį darbą Korejoje. Aš e, užsiminėjau tiek operaciniais, tiek administraciniais klausimais ir vienaip ir kitaip e, turėjau reikalų ir su nacionaliniais klausimais, ES dalykais ir tarptautiniais klausimais. Aš taip pat e, dirbau ir Paryžiuje, vidaus reikalų ministerijoje, buvau atsakingas už išorės sienų priežiūrą, vizų politiką ir migracijos valdymą. Taip pat dirbau ir vietų, savivaldos e, organuose. Aš e, buvau atsakingas už ES politikos ir nacionalinės politikos vykdymą nacionaliniu lygmeniu. E, policijos gelbėjimo tarnybų ir teisingumo sritise ir teisingumo klausimais. Bet to man yra tekę dirbti ir įvairiose kitose įstaigose. Pavyzdžiui, gynybos ministerijoje, ten aš buvau sakingas už tarptautinę ir Europos teisę. Taip pat dirbau ir Rusnių reikalų ministerijoje, ten aš buvau da, Prancūzijos ambasadoriaus Korejoje pavaduotoju. Be to, aš taip pat uh, dirbau ir teisingumo ir, ir vidaus reikalų uh, generalinėme direktorate komisijoje. Ten mane paskyrė dirbti Prancūzijos vyriausybė ir ten dirbau nuo 2000 iki 2003 metų. Dirbdamas tenai, aš dalyvavau rengiant komunikatą parengtą 2002 metais apie išorės sienų valdymą. Ir būtent šio komunikato pagrindu ir buvo sukurta Frontex agentūra. Būtent tuomet aš ir susidomėjau ES politikoje teisingumo ir vidaus reikalų sritise. Ir toks darbas buvo toks vaisingas, kad aš pagalvoju, kad noriu jį tęsti. Jūs matote, kad visa mano profesinė patirtis rodo, kad aš išmokau, kaip galima derinti profesinius teorinius dalykus su praktika. Yra dar vienas dalykas susijęs su mano profesinė karjera, nes e, tas dalykas gali pasirodyti Libė komitetui įdomus. Gerbėjai ponai ir ponios, aš puikiai žinau, kad jūsų komitetui labai rūpi teisės viršinybės principo laikymasis ir pagrindinės teisės. Eidamas beveik visas savo pareigas, aš visuomet stengiausi atsižvelgti į šiuos dalykus. Kai dirbau e, Prancūzijoje, pastaruoju metu aš palaikiau nuolatinį ryšį su e, pagrindiniu teisų e, agentūra ir buvau atsakingas už migrantų teisės. Be to nagrinėjau ir Europos teisingumo teismo ir žmogaus teisų teismo nagrinėtas bylas ir priimtus nuosprendžius ir taip pat man teko integruoti proporcingumo principą, jį taikyti koreguojant teisės saugos ir teismų darbą. Be to, aš taip pat susidūriau ir su tarptautinėmis įvairiomis bylomis ir teisingumo ministerijoje. Aš buvau atsakingas už humanitarinę teisę vykdant ES taikos palaikymo misijas. Štai ta, ta, Tokia yra mano profesinė patirtis ir e, aš puikiai žinau e, apie pagrindinių teisų hartiją. Tai ta hartija yra taikoma Frontex agentūrai ir aš darysiu viską, kad agentūra tinkamai ją taikytų ir propaguotų. Dabar kalbėdamas apie Frontex iššūkius, su kuriais Frontex turės susidurti ateityje. Gerbėjai ponai ir ponios, pirmiausia, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie Frontex misiją ir uh, šios agentūros vaidmens viziją, kurią aš turiu. Frontex agentūra buvo sukurta tam, kad būtų palengvintas operatyvinis bendradarbiavimas tarp valstybių narių, valdant ES išorės sienas. Galvodami apie ilgalaikę perspektyvą, siekdami racionalių ir politinių tikslų, mes turėtume rūpintis tuo, kad Frontex toliau skleistų uh, savo kultūrą ir darytų viską, kad visi laikytųsi tų pačių vertybių, užtikrinant ES išrasienų kontrolę. Taigi Frontex yra operatyvinio bendradarbiavimo agentūra. Ji padeda toms valstybėms narėms, kurios pirmosios susiduria su išrasienos kontrolės problemomis. Ir skatindamas solidarumą, Frontex vis dėlto negali uh, atstoti valstybių narių pastangų saugant išorės sienas. Frontex turėtų puoselėti glaudesnį nacionalinių e, institucijų bendradarbiavimą valdant sienas. Europos vadovų taryba kreipėsi į komisiją ir agentūrą, prašydama panagrinėti, ar nereikėtų kurti Europos e, pasienio kontrolės pareigūnų e, tarnybos. Ir aš manau, kad Frontex agentūra yra labai svarbi operatyvinė e, grandis siekiant mums geriau apsaugoti mūsų sienas ir plėtoti bendradarbiavimą su trečiomis šalimis. Frontex yra tiesiog vienas šios sistemos elementas, kuris prisideda prie platesnės ES politikos. Tad aš manau, kad agentūra yra tas subjektas, kuris be abejo turi bendradarbiauti su Europos komisija ir e, Europos parlamentu, su kitomis ES institucijomis bei agentūromis, tokiomis, pavyzdžiui, kaip Europos prieglopšio paramos biurų, biurų, pagrindinių teisų agentūra, Europolų, Cepolių ir Eurojustų. Gerbėmėjai ponai ir ponios, dabar e, leiskite pakalbėti apie pagrindinius iššūkius. Politiniai ir operatyviniai iššūkiai tampa vis didesni, norint užtikrinti tinkamą sienų kontrolę ir reaguoti į nelegalią migraciją, bei užtikrinant aukštą vidaus saugumo lygį. Dėl įvairių veiksnių šis, šie iššūkiai tampa vis labiau matomi mūsų visuomenėje. Viena per kitaip, valdant ES išorės sienas, negalima neatsižvelgti į demografinius pokyčius ir ilgalaikį ekonominę situaciją, kuri viena per kitaip daro įtaką ES ir mūsų aplinkai. Migrantų ir prieglopšio prašytojų, e, norinčių e, gauti prieglapsį Europos Sąjungoje, srautai nuolatos didėja. Todėl reikia stiprinti Frontex vaidmenį ir, ir uh, imigracijos klausimus būtina, klausimus būtina atsižvelgti rengiant pasienio pareigūnus. Be to mes turime taip pat imtis veiksmų tam, kad būtų geriau taikoma ES teisė, kuri yra, yra nurodyta Šengeno sienų kodekse. Esu įsitikinęs, kad Frontex e, turėtų kurti operatyvinių lygmenių pridėtinę vertę. Taigi suvokdamas tą bendrą kontekstą, galiu pasakyti, kad Frontex agentūrai tenkančias užduotis galima išskirstyti į operatyvinius, finansinius ar su žmogiškiaisiais ištekliais susijusios, susijusios grupės. Iš operatyvinės pusės Frontex turės siekti pusiausvėros tarp skirtingų strateginių variantų kaip reaguoti į vis didėjančius migrantų srautus, migrantų, kurie, kurie vis dažniau pas mus atkeliauja jūrą, kartu neapleidžiant ir sausumos sienų, oro sienų, nes ir čia taip pat. Da, nes ir oro uostais dažnai pasinaudoja neteisėti migrantai ir nepamirštant visos bendros situacijos visame pasaulyje. Be to, agentūra turės siekti pusiausvėros tarp bendrų e, operacijų ir ilgalaikio investavimo į gebėjimų stiprinimą, į eurosūrą ir mokymus, kurie yra skirti ES pasienio pareigūnų, pareigūnams renkti. Be to, Frontexas susidurs su paradoksu. Tai yra operatyvinio bendradarbiavimo agentūra, bet ji priklauso nuo valstybių narių, nes būtent valstybės narės e, e, dalyvauja tose mini misijose. Taigi, e, Frontex turėtų turėti galimybę daugiau naudotis valstybių narių turtų ir ištekliais Ir e, mes turėsime ieškoti būdų, kaip galima būtų išsinuomoti, pavyzdžiui, valstybių narių turimą, turimą įrangą, kai tai yra reikalinga misijoms atlikti. Iš e, finansinės perspektyvas galima pasakyti, kad e, Frontex sėkmingos veiklos dėka komisija, taryba, Europos parlamenta ir netgi visuomenė tikėsi vis daugiau iš agentūros ir tai daro spaudimą mums. Taigi po to, kai agentūra atsistojo ant, ant kojų, Frontex turės geriau, surasti geresnį pusiausvyrą tarp veiklos ir administravimo išlaidų. Bet vienaip ir kitaip Frontex turės pasirenkti daugiametės finansinės programos peržiūrai ir todėl Frontex turės e, e, nustatyti prioritetinius veiksmus, kuriems turės pritarti visus interesuotosios šalis ir kuriems turėsite pritarti jūs, nes jūs esate atsakingi už biudžetą. O tai reiškia, kad Frontex turi parengti skaidrų ir aišku finansinį dokumentą. Toliau žmogiškiai ištekliai. Čia susidurime su iššūkiais dėl to, kad turime ir finansinių, ir uh, sunkumų ir netaip lengva yra bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Aš dar ne, ne, nepradėjau dirbti agentūroje, todėl negaliu dabar išsamei kalbėti apie žmogiškuosius išteklius, bet akivaizdu, kad aš esu pasiruošęs įsiklausyti į agentūros darbuotojų nuomonę ir atsižvelgdamas į, į tai, stengsis spręsti žmogiškųjų išteklių klausimus. Aš suprantu, kad agentūros darbuotojai pasiekia labai gerų rezultatų, dirbdami labai sudėtingomis sąlygomis. Aš galiu labai gerai įsivaizduoti, kad agentūrai teks e, geriau paskirstyti personalą, atsižvelgiant į prioritetus ir taip pat uh, galvoti apie tai, kaip galima būtų priderinti pareigybių aprašus prie e, darbuotojų kvalifikacijos. Ir ko gero ateityje Frontex turės dirbti lankščiau ir prisitaikant prie greitai besikeičiančių aplinkybių. Dabar kalbėdamas apie savo prioritetus, gerbimi pono ir ponios, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką valstybių narių įrangos e, e, e, dalymasis valstybių narių nacionalinė įranga, tai būtų toks prioritetas. Toliau pasiruošimas daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūrai. Konkretesnio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis plėtojimas. Uh, migracijos klausimai, tam, kad mes galėtume atsižvelgti ES požiūrį į migraciją ir judumą. Štai tokie yra mano prioritetai. Gerbėjai ponai ir ponios, mūsų e, laukiantis iššūkiai yra didžiuliai. Aš puikiai suprantu, už, e, suprantu kokią atsakomybę man tenka ir aš galiu patikartoti tą patį, ką aš pasakiau ir Frontex valdančiai tarybai. Bendras kolegialus darbas - štai e, kas gali e, leisti mums pasiekti gerų rezultatų. Ir dabar čia, Libė komitete, aš galiu pasakyti, kad komandinis darbas, mano galva, yra tiesiogiai susijęs su skaidrumu. Todėl aš norėčiau palaikyti uh, atvirus ir reguliarius santykius su jumis. Jau vasario mėnesį jūs galėsite apsilankyti Frontex būstinėje ir aš norėčiau pakviesti visus Libi komiteto narius reguliariai lankytis mūsų būstinėje esančioje Varšuvoje. Kaip ir nu-, numato Frontex reglamentas, aš reguliariai pristatysiu Jums reguliarias ataskaitas O tais atvejais, kai įvyks kažkokie nenumatyti įvykiai, ar jums rūpės kokios nors konkrečios temos, aš galėčiau pateikti ataskaitas skirtas būtent tiems konkretiems klausimams ar konkrečiams temams. Taigi, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponios, dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį. Okay, much, Ačiū, ponė Legeri. Kolegos, Na, norėčiau pasakyti, kad kadangi ketvirtadienio popietė tikriausiai norėsite anksčiau baigti darbą, kitų darbo, klausimų darbo tvarkėje nėra. Dabar jau po 10 minučių po 16 valandos. Puiku, kad jūs esate. Tikrai esame dėkingi, kad jūs esate ir jums nesant savaime suprantama, negalėsime baigti darbo tvarkės klausimų. Ir tikrai mes galime savo darbo tvarkę gyvendinti tik jums padedant. Taigi, žinau, dabar tai sakau, nes pasibaigus šiam darbo tvarkės klausimui jau turbūt skubėsite išeiti. Taigi, ačiū Jums, kad esate ir kad dirbate suprantama, kaip politikai galite ir patys to pasidžiaugti. Pone Legeriai, tikrai situacija yra gal neįprasta, esate tokioje oficialioje aplinkoje, pristatėte savo įgaliojimus, planus, o dabar būtų gerai suteikti komiteto nariams galimybę pasisakyti šiuo klausimu, nes tikrai paprastai būna daug klausimų dėl Frontexo. Taigi aš dabar suteiksiu žodį nariams ir leisiu jums užduoti jums klausimus. Taigi, Birgit, prašau. ačiū. Aš norėčiau užduoti daug klausimų. Frontexas yra dažnai kritikuojama agentūra. Ir ta kritika tęsiasi, nes galbūt nelabai spėjo patobulėti. O gal aš klystu? E, valstybės narės dažnai užmirštamos, kalbant apie kritiką. Bet jūs kalbėjote apie strateginius dalykus, apie bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis. Ar turite kokių nors prioritetų šioje politikoje? Taip pat norėčiau apie sustiprintą bendradarbiavimą, bendrą veiklą paklausti, ką čia galima būtų įsivaizduoti. Ir dar vienas problematinis klausimas valstybių narių bendradarbiavimas užtikrinant pagrindinės teises. Šią savaitę buvo pagrindinių teisų agentūros atstovo pranešimas e, ir ten buvo kalbama apie e, oro uostus bei kai kurias e, pasienio zonas ant žemės, kur ne visada tos teisės gerbiamos. Kaip tą padaryti? Ar daugiau personalo reikia, ar kažkokių e, kitokių e, normų sukurti? Dar norėčiau dėl Europolo paklausti, jeigu būtų įmanoma jums vienam nuspręsti, kaip jūs apibrėžtumėte iššūkius ir kaip panaudotumėte Europolas sprendžiant tuos iššūkius. Yeah. Ir Libė planuoja apsilankyti Frontexe. Na, o dabar ponė Vikstrom. Ačiū, ponė Legeriai. Sveikinu atvykus į, į mūsų komitetą, sveikinu Jūs gavus šias svarbės pareigas. Mes tikimės glaudaus bendradarbiavimo su Jumis. Taip pat norėčiau pakomentuoti jūsų gyvenimo prašymą. Ar ES institucijoms pradėjote tarnauti dar būdamas darželėje? Tikrai įspūdingas gyvenimo prašymas. Klodai, prašau nepaimti, netimti iš manęs galimybės kalbėti. Kalbant apie Frontexo regula, reglamentą, kai mes jį aptarėme, Tai tuo metu iš tikrųjų tai buvo vienas iš mūsų prioritetas. Mes siekėme užtikrinti pagrindinės teises visose Frontex vykdomose veiklose. E, buvo įsteigto Frontexo žmogaus teisų tarnybos. Mes tengiamės užtikrinti plačius mokymus žmogaus teisų srityje, o esant įtarimui, kad Frontex veikloje žmogaus teisės pažeidžiamos, tai e, buvo nutarta sustabdyti tą veiklą ir atlikti tinkamą tyrimą. Na, o dabar man įdomu, kaip jums tai atrodo, kai Frontex praktiškai atlieka savo veiklą. Dabar būdamas naujas vykdomasis direktorius, ar galėtumėte patikinti mūsų komitetą, kad visuomet bus gerbiamos žmogaus teisės ir kokiu priemonių imtumėtės, jeigu tokios teisės būtų pažeistos? Antra kai neseniai Frontex Marenostrum pakeitė Treton operaciją, tai matome e, didelį atotrūkį tarp to, ką valstybės narys gali padaryti ir ką Frontexas gali padaryti, kalbant apie įrangą, laivų dydį ir taip toliau. Norėtume e, užtikrinti, kad Frontexas turėtų tinkamas priemonės ir kad galėtų vykdyti šią veiklą pasienyje ir, žinoma, ne, neišskiriant viduržėmio jūros. Ir iki praėjusios kadencijos buvo akivaizdu ir buvo aiškiai pasakyta, kad gyvybių išgelbėjimas yra didžiausias prioritetas. Norėtume, kad mus nuolat informuotumėte apie tai, kaip įgyvendinamas reglamentas, kokie yra jūsų operatyvinės veiklos planai ir kokia jūsų veikla, kalbant apie triaton. Taigi dar kartą ačiū Jums, kad atvykote ir manau, kad dar bus daug galimybių aptarti šios klausimus Jumis. Ačiū Sicilija, toliau ponės Becker. Ačiū pirmininkė. Pone, pone Legery, norėčiau padėkoti Jums už komentarus. Aš jau dabar džiaugiausi partnerystę. Ši partnerystė, šis bendradarbiavimas labai svarbus. Taigi jūs užimsite šias pareigas ir tikrai labai nelengva bus jas eiti, nes yra e, įvairių e, krizių įvairiose pasaulio dalyse ir šiaip situacija nelengva. Norėčiau keletą klausimų užduoti. Kaip parlamentas ir lybė komitetas gali paremti jūsų darbą Frontexe? Mes norėtumėm sužinoti, kas jums yra svarbu. Kitas klausimas - biudžetas. valstybės narės tikrai savanoriškai nepuls padėti Frontexui. Parlamentas ir lybė komitetas neturi tylėti, jeigu jūsų darbas yra nepakankamai gerai įvertinamas, jeigu uh, nesuteikiama, jeigu nesuteikiama pakankamai lėšų. Kiek jums reikia pinigų? Ačiū. Um. Ačiū, ponė Bekeri. Toliau panas Tarovski. Tomai, prašau. Ar geriau ištariau jūsų pavardę? Geriau, geriau, tikrai, beveik tobulai jau. Turbūt kaip Sicilija atrodo, kad jau per daug. Esate girdėjęs čekų kalbą, ar tikrai dabar ištarėte daug geriau. Taip, kalbėsiu čekų kalbą. Pone Legery, ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad taip atvirai mastote. Ir mes tikrai atvyksime pas jūs, netaip toli jūsų būstinė, netaip toli nuo Prahos. Taigi pasiruoškite mūsų vizitui. Bet e, turime labai rimtų klausimų jums. Aš esu ir pranešėjas, ir šešėlinis pranešėjas dėl dokumento, dėl išorės sienų. Ir pastebėjau, kad, kad šis e, fondas iš tikrųjų bendradarbiavo ir dalyvavo Frontex operacijose. Ir kai kurios valstybės narės tiesiog negalėjo įsitraukti į tą veiklą. Kaip ketinate tai pakeisti, ar turite kokį nors planą? Antra, jūsų gyvenimo aprašyme rašoma, kad turite didelės patirties dirbdamas įvairiuose institucijose ir jų administracijose. Mes Dirbame ir su valstybės tarnautojais, kurie dažnai laikosi požiūriu, kad nieko negalima pakeisti. Tačiau Frontex, kaip Frontex vadovas, jūs stengiatės dirbti geriau, veiksmingiau. Aš taip pat buvau pranešėjęs dėl biudžeto 2015 metams. ir tarybos pasiūlyme e, buvo tikimasi, planuojama sumažinti lėšas Frontex. Taigi gali tekti sumažinti darbuotojų skaičių. Kokią įtaką tokie planai jums padarys? Kaip Cecilija, aš irgi Norėčiau padėkoti vertėjams. Klausiausi vertimo iš vokiečių į čekų kalbą, iš tikrųjų jis buvo tobulas, taigi kartais tikrai reikia padėkoti vertiems už puikiai atliekamą darbą. Taip tikrai neturėtume viso to priimti kaip savaime suprantamo dalyko. Ačiū Tomai, toliau ponė Smier. Ačiū Jums, ačiū ponai Legiry, kad atvykote. Tikrai manau, kad labai svarbu mūsų komiteto nariams dalyvauti šiame posėdėje, išklausyti pristatymo e, Frontex E, tikrai dabar į Frontex, e, iš Frontex daug tikimasi, kai yra tokie nelegalių megas rautai. Ar jūs manytumėte, kad jums vadovaujant Frontex galėtų rasti tinkamus sprendimus dėl migrantų srautų? Kaip ketintumėte dirbti tuo klausimu? Ir ar Frontex tikrai galės tinkamai stebėti išorės sienas? Ar bus įmanoma sustabdyti nelegalių migrantų srautą? Toliau, Joseph Biden, prašau. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su kitomis agentūromis, būtent su Europolu. Ar yra koks nors susitarimas dėl duomenų keitimas tarp e, Frontexo ir Europolo. Ar numatyta kas nors, kokioje stadijoje darbai, kokios gali iškilti problemos e, duomenų apsaugos rytyje? Jūs sakėte, kad e, dirbs darbuositės pagrindinių teisų apsaugos labui. Ačiū, ponas Radif. Sedatел, уважаеми господин Легери, бих искал първо да ви поздравя. Ačiū, pirmininkė. Pone Legeri, norėčiau pasveikinti jūs su paskirimu, tapus Frontex vykdomuoju direktoriumi. Lūkesčiai yra dideli Jūs turėtumėte saugoti Europos sienas nuo nelegalios migracijos ir tuo pačiu teikti apsaugą prieglopščio prašytojams. Kaip e, parlamento narys iš, Bulgari, narys iš Bulgarijos, Norėčiau paklausti jūsų apie prieglopščio prašytojus, nes tikrai Bulgarijoje yra daug e, pabėgėlių iš Sirijos. Daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių stengiasi nelegaliai kirsti mūsų sieną. Čia vien šių metų skaičiai. Ir tik kai kam pavyko atvykti į Bulgariją per Juodąją jūrą. Taigi prašėm pagalbos iš kolegų Europoje. Ir mano klausimas toks, ar planuotumėte naują misiją į Bulgariją? E, tarp Bulgarijos, Turkijos ir Bulgarijos Graikijos sienų. Ir ar planuotumėte Frontexo misiją Juodojoje jūroje, kad būtų galima sumažinti migrantų skaičių? Ir ar jums netrodo, kad Juodoji jūra galėtų tapti naujų nelegalios migracijos koridoriumi? Jeigu taip, tai ir apskritai, kokių priemonių ilgalaikė prasme imtumėtės? kad galėtumėte padėti toms valstybėms narėms, kuriams reikia pagalbos, kad galėtų e, įveikti tą didelį migrantų srautą. Toliau Eliai. Aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti ir užduoti labai konkretų klausimą. Prašau paaiškinti, apie kokį Frontexo vaidmenį kalbame nuo Lampedūzos tragedijos įvykusios 13 metų e, spalį buvo pradėta operacija Mare Nostrum ir buvo išgelbėta, tūkstant, e, išgelbėta daug gyvybių. Tačiau vis tik tais e, viduržėmio jūra tampa kapinėmis, tad būtų gerai, kad front Frontexas kartu su valstybėmis narėmis vykdytų koordinuotą operaciją. Tai būtų labai gerai, e, tai liečia ne vien tik tais valstybės narės, kurios yra išsidėšiusios pietuose. Prieš mane pasisakiusiai kolegos, panelistrom, be kitako, sakė, kad e, labai nekokios galimybės yra ir mažiau laivų, ir mažiau žmonių. Veikia tik 30 krant, mylių nuo kranto, ne 70. Jeigu nevykdysime tokių operacijų kaip Mare Nostrum, tai žus dar labai daug žmonių. Kaip jūs čia įsivaizduojate Frontexo vaidmenį ir kaip jūs norė, galėtumėte tą misiją sustiprinti? Na taigi, taip, kai buvo kalbama apie misiją, tai mm, nariai dalyvavo tame posėdėje, todėl turėjo daug žinių. Iš tikrųjų, klausimai labai sudėtingi ir puikūs labai detalaus atsakymo nesitikime, bet norėtume, kad trumpai kiekvieną klausimą paliestumėte. Prašau. Ačiū. Ačiū visiems už visus klausimus. Dabar kalbėsiu prancūziškai. Bien, je, je crois qu'il y a plusieurs euh, questions qui. Labai nemažai klausimų yra susijęs su biudžeto ir finansiniais aspektais. Kaip žinote, 2014 metų biudžetas Frontexui buvo 90 milijonų eurų. Buvo e, kalbėta apie 20 milijonų rezervą. Ilgalaikėje perspektyvoje mm, reikia atlikti labai tikslų darbą. Jeigu įmanoma, čia turi bendradarbiauti labai e, visi veikiai Ir šalia to darbo, kuris bus atliktas e, su komisija Frontexo ir su e, vadovybė, taip pat ir reikės darbą atlikti ir jūsų atstovaujamai organizacijai, ponai ir ponios parlamentarai. Visai Europai ir valstybėms narėms sunku biudžeto prasme Mums reikia įrodyti, kad tos operacijos, kurias vykdome, duoda pridedamosios vertės. Reikia, kad mes galėtumėm kaip galima geriau pateisinti savo daromus pasirinkimus. O būtent tai, kad mes atliekame pigiausiai kainuojančias e, operacijas, kurios duoda daugiausiai naudos Mes tai darome spręsdami humanitarinius iššūkius, o taip pat e, iššūkius, kuriuos kelia išorinės sienos bei, e, bei e, migrantų srautai. O tai yra pagrindinės uždėlduotys tenkančios agentūrai. Biudžeto klausimais turėtų palaikyti lybė komitetas, tai yra labai svarbu. Labai noriu padėkoti parlamentarams, kurie uždavė klausimą, klausimą kaip galime Frontexui padėti. Ponios ir ponai parlamentarai, mums būtų labai smagu gauti jūsų paramą, kada peržiūrėsime e, daugiametę, e, daugiametę daugiametę finansinę programą. Jūsų paramos mums reikės dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, savo pareigų eiti aš dar nepradėjau, todėl skaičius taip iš galvos traukti tikrai nesugebėčiau. Tačiau yra tam tikrų strateginių prioritetų ir dėl tų strateginių prioritetų mums reikės visiems kartu tarpusavyje apsitarti. Frontexo e, valdyboje man, ir parlamente, ir taryboje, visose žodžių institucijose. Manau, kad kai aptarinėsime tuos klausimus, tai gausime ir politinės, ir ekonominės visas indikacijas, ką reikia daryti. Tai manau, kad šituo pagrindu pasirėmę galėsime uh, tada tiksliau suformuluoti, kiek mums tų pinigų reikia. Dar kalbant apie biudžetinius klausimus. Manau, jeigu gerai supratau klausimą, buvo e, paklausta dėl to, kaip panaudojami europiniai fondai. Nuo 2014 metų yra naudojami vidaus saugumo fondai ir angliškai vadinamieji MENIF arba šeimos fondai. Manau, kad Frontexas gali valstybėms narėms pagelbėti, pristatyti projektus, kurie galėtų pasinaudoti Europos fondais, suteikti e, valstybėms narėms e, techninės, techninių ekspertų programą, pristatant tuos projektus, o tada e, jau galima, gali agentūra padėti E, valstybėms narėms tuos projektus įgyvendinti. Čia, čia turiu galvoje valstybių narių perkamus laivus ar lėktuvus, e, kurios, kur, kuriuos jos pirks arba tuos laivus ir, ir, ir, ir lėktuvus, kuriuos naudos kartu su trečiosiomis valstybėmis. Taip pat e, galima numatyti ir bendrą naudojimą e, visų tų priemonių, rengiant bendrą patruliavimą regioniniu mastu, apimant e, keleto valstybių narių teritoriją. Il y a plusieurs questions qui se sont exprimées euh, à propos des, des droits fondamentaux. Buvo ne vienas klausimas keltas dėl pagrindinių teisių ir dėl to, kaip jos bus įgyvendinamos bei skatinamos. Per keletą pastarųjų metų Frontexe vyko labai svarbi operacija susijusi su pagrindinėmis teisėmis. Savo įžanginėje kalboje jau minėjau, kad esu labai ryštingai nusiteikęs dėkti tas pagrindinės e, teisės numatytas pagrindinių teisių hartijoje ir visai už jas kovoti savo darbe. Vietoje pasižiūrėsiu, kaip viskas vyksta e, realiai. Pažiūrėsiu, kaip atliekamos ataskaitos, kadangi reikalingo, e, reikia organizuoti sistemas taip, kad nebūtų pažeidinėjimos pagrindinės teisės. Tačiau kai kurie darbuotojai dėl įvairių priežasčių arba nepilnai įgyvendins tas žmogaus teisės arba jas pažeidinės. Todėl reikėtų pasižiūrėti, kaip galima būtų tuos e, atskirus atvejus apimti ir reikalų esant su jais kovoti il y a également des, des questions qui ont été euh, posées concernant euh, les, les frontières euh, à l'est. Euh. Taip pat buvo užduota klausimų dėl rytinių sienų, juodojoje jūroje arba pasienio sienų, per kurias plūsta pabėgėliai iš Bulgarijos pusės. Jau sakiau savo įžanginėje kalboje, kad e, pirmiausia reikia tvarkyti su pietų jūrinėmis sienomis. Ir žinoma, nereikia nuleisti nemačiomis to, kas potencialiai gali vykti rytuose. Aš manau, kad e, su mūsų turimomis biudžetinėmis priemonėmis reikėtų galvoti ir apie ateities investicijas apie gebėjimus ir apie veikimo gebėjimą, gebėjimus. Nes jeigu mes būsime pasirengę e, tam, kad būtumėm pasirengę e, panaudoti Frontexo galimybės ir pajėgas tose valstybėse, kuriuose dabar to nereikia, reikia treniruotis. Taigi dabar problemos Bulgarijoje, tačiau nei ties vienu pasieniu nereikia nuvertinti galimų problemų ir pasižiūrėti, kad įvairiuose punktuose, kur e, gali tų problemų kilti, e, būtų, tam, būtų pasiruošta jas atremti ir ne tik tai susitelkti ties tomis vietomis, kur tų problemų jau dabar kyla. Frontexas turi galimybę gerai tvarkyti su išorės sienomis. Pagal dabartinės sutartis pirmiausia atsakomybė tenka valstybėms narėms. Frontexas įsikiša tada, kai to paprašo valstybės narės E, jis tokiu būdu suteikia na, e, europinio, europinės pridedamosios vertės. Ir, Europas, e, ir Frontexas žiūri, kad būtų platesnių mastų įgyvendinama Europos migracinė politika. Palaikome e, dialogą ir su kitomis šalimis, su tranzito valstybėmis, per kurias vyksta migratai, migrantai. Sprendžiame įvairius klausimus e, susijusius su migracija. Ir kalbant apie ilgalaikį laikotarpį, tai migracijos problemas turėtų spręsti ne vien Frontexas. Buvo užduotas labai tikslus klausimas susijęs su operacija Tritonas ir su e, Frontexo vaidmeniu. Kol kas savo pareigų eiti dar nepradėjau, todėl dar nesu pakankamai gerai įsigilinęs į situaciją ir pasakyti labai tiksliai, ką gali padaryti Frontex. Aš žinau, kad bent jau vakar buvo kalbėjama apie 47 atvejus, kada e, operacija Tritonas pagelbėjo e, skestantiems migrantams. Tritono užduotys yra įvairios. E, Nuo 2013 metų, pavyzdžiui, spalio po Lampedūzos tragedijos e, vyksta operacija Italijoje Mare Nostrum. Ir kaip jūs labai teisingai pabrėžėte, tiek metamos pastangos, e, tiek operacijos priklausomai nuo e, teritorijos yra skirtingos. Pagrindinė užduotis yra išvengti mirčių. Ir čia manau, kad ne tik Frontexas, bet kiekvienas veikėjas, kiekviena organizacija, kiekvienas laivas, kuris plaukia pro šalį, turi gelbėti, jei yra skestančių. Taip yra numatyta jūrų įstatymė. Tie laivai, kurie dirba Frontexui, taip pat turi taikyti jūrų įstatymą, nes jis galioja visoms valstybėms. Jų labiau mums, nes mes vykdome humanitarinę misiją, gelbėjame gyvybės. Na štai tiek kol kas galiu papasakoti, kadangi savo pareigų eiti dar nepradėjau. Aš tikiuosi, kad atsakiau bent jau į daugumą užduotų klausimų ir žinoma, esu pasirengęs, ponios ir ponai, atsakyti į kitus klausimus, jeigu jų turėtumėte. Ačiū, ponė Legery. Tikrai Jums pradėjus dirbti mes e, išsameu padiskutuosime šios klausimus, nes jūs tikrai tuomet jau turėsite išsame analizę. Vasario mėnesį atvyksime jūsų agentūrą ir e, tikimės, kad mūsų bendravimas bus dar gilu, gilesnis, išsamesnis. Taigi Ačiū Jums ir ačiū tiems nariams, kurie pasiliko, iš tikrųjų buvo verta. Dėkoju visiems kolegoms ir darbuotojams už Jūsų didelį darbą, taip pat vertėjams, visiems gražaus savaitgalio. Na ir vis tiek kitus klausimus ignoruosite, taigi gražaus savaitgalio.